Par Ekon komitetas e, pateikė tam tikras e, korektūras e, pagal 32 straipsnį šitie šios korektūros yra priimtos, nes čia kalbama apie tam tikrus pakeitimus, kuriuos pateikė mažiausiai 40 parlamento narių, taigi šitie pakeitimus rasite jūs mūsų tinklalapyje. Kita darbotvarkė, kitas punktas yra Europos komisijos e,